Dear colleagues, I think we can start the meeting because it's already 9, uh, nearly 10. Uh, I... Brangus kolegos, galvoju, kad mes jau galime pradėti, kadangi jau po 9.10 nuo 11 punkto pradėsime keitimasis nuomonėmis su komisijos nariu Johannes Uhanu. praeito posėdžio metu mums liko labai nedaug laiko ir mes buvome susitarę dėl to, kad kolegos, kurie negalėjo pasisakyti, pasisakys pirmieji šį rytą. Noriu priminti, kad ponas e, Matula, ponas Zeberis, ponas Van, ponas Kota, Obamair gali pasisakyti pirmieji, jeigu jisai nėra. Jeigu jie nori, ponas Mekurakakis dar netėjo, ponas Zeberis galbūt galite dabar pasisakyti. Užduodami klausimus, stenkitės kalbėti kaip galima glaučiau. Komisaras nedal, nedarys įžanginio pasisakymo. Jis vėliau pasisakys, ponas Zėberis. Ačiū, ponė pirmininkė. Aš laikausi pažado, kurį daviau praėjusį kartą. Aš turiu tris klausimus komisijos nariui. Jūs matote, kad um, iš esmės šitas politikos supaprastinimo dokumentas yra vienas iš pagrindinių dokumentų. Ir nes e, čia kalbama apie tai, kad būtų skatinami projektai, kurie e, taupiai naudoja energetiką, kurie nekenkia aplinkai. Ir e, aš norėjau paklausti, kaip bus žvelgiama į vandens ūkio tvarumą, tai būtent regionuose. Kitas dalykas, aplinkos komitete mes atmetėme atitinkamos komisijos pasiūlymus, nes ne visi kriterijai, pavyzdžiui, aplinkai kenkimo yra tinkamai įvertinami. Taigi ateityje, kaip Jūs manote, kaip galima būtų įmanoma ateityje skatinti atitinkamus projektus, jeigu jie, ne, jeigu jie mums netitinka tam tikrų kriterijų. Kitas dalykas dar yra, buvo pasakyta kad sudėtingus projektus mes įgyvendiname tik e, austriškų būdų vadinamoju. Tai e, iš esmės Austrijoje tik jie įgyvendinami, nes ES jie yra per sudėtingi ir tik Austrai gali gyventi. Ačiū. E, Panas Matulo neatėjo. Dirkas Vanas irgi neatėjo. Ponas Kota irgi nematau salėje. Ponas Zimon nėra taigi pono Obermairio irgi nėra. Todėl dabar koordinatoriai pasisakys, o tada sudarysime sąrašą kalbėtojų. Nes aš pradėjau nuo tų kolegų, kurie vakar negalėjo pasakyti. Ar jūs irgi esate įtraukti į sąrašą? Ne. Taigi, taigi pažinės tava, prašome kalbėti. A, ačiū, ponė pirmininkė. E, labas rytas, e, ponė pirmininkė ir komisijos nariai. Aš dėl šito e, sąlygiškumo principo norėjau paklausti. Jūs norite našumą padidinti šito mm, santykinumo principo. Ir dėl to aš norėčiau paklausti, dėl įgyvendinimo. Čia galbūt aš ne viską supratau. Aš supratau šitą sąlygiškumą ir paskatas taip, kad, kad tas gaus daugiau pinigų, kas turi uh, E, tiksliau, kas anksčiau įgyvenino nustatytus tikslus. Taigi e, čia kyla pavojus, kad, sakykime, žmonės tada nesieks įgyventi didelių ir sudėtingų projektų. Jie norės tik tai e, mažus projektus įgyventi, nes jiems bus garantuota, kad jie įgyvenins juos ir paskui gaus lėšas kitam projektui. Taigi, aš noriu paklausti, paklausti Ar, pavyzdžiui, rezervai kokie nors e, irgi gali būti išlaikomi kitiems projektams. Arba, e, sakykime, galim pasinaudoti struktūrinių fondų lėšomis, kurios gali būti atidedamos. Okay. Taigi, komisijos nariai, prašom. Mm, ačiū, e, ponia mm, pirmininkė. Dabar atsakau į tos klausimus. Iš tiesų, e, dabar e, mes remiamės tokia mintimi, kad diskutuodami e, ir priimdami teisės aktus su valstybėmis narėmis, mes remiamės paprastai dokumentų turiniu ir jų atitikimu regioniniai politikai. Bei atsižvelgiame į kitų sektorių vykdoma politika. Nes čia būtent mes atsižvelgiam, pavyzdžiui, į įvairias paslaugas, kurios gali būti teikiamos regionuose, į energetikos panaudojimą ir visus kitus klausimus. Ir čia mes e, e, rengėme tuos pagrindus projektams ir naujai regioniniai politikai kartu su e, valstybės narėmis čia 2013 e, metais mes norime jau e, pradėti įgyvendinti atitinkamus projektus ir mes norime kuo anksčiau su valstybėmis narimis sudaryti partnerystės e, susitarimus, susitarti, ko mes sieksime. Tai būtent, kad kiekvienoje valstybėje narėje ir regionuose būtų pasikalbėta apie tai, ko jie siekia ir kad atitiktų teisinę struktūrą tos mūsų intencijos ir paskatos. Bet ir iškirti, iškirti tikslai. A, kokie yra tikslai? Tai šitie tikslai turi atitikti ES 2020 e, metų strategiją. Mes esame įsitikinę, kad, pavyzdžiui, konkurencingi regionai pasirenka tik tai keletą prioritetų. Todėl uh, kad e, lėšos tikslingai skiriamos tiems regionams. Ir e, dar todėl, kad e, valstybė narė arba tas regionas turi tam tikrą autonomiją, tam tikrą teisę siekti, kad būtų gyvenimas tik toks konkretus projektas. ir kad e, tikslingai gyvenant projektus matytųsi jų rezultatas kuo aiškiau piliečiams. Nes e, e, projektas turi pasižymėti tam tikrų naudingumų. Ir aš manau, kad mes taip tęsime toles, e, tolesnį mūsų regioninės politikos kelią. Mes e, kartu su regionai siekime tokių tikslų, kuriuos pasirenka patys regionai, nes tie projektai yra iš esmės realistiniai, jie nustatyti jų pačių ir mes pagal šitos projektus galime nustatyti taip pat realistinius tikslus ateičiai. Ir tada galime nustatyti, sakykime, būsimų projektų kiekybinį įvertį, sakykime, kiek lėšų reikės atinkamam projektui, e, kaip jis, ar jis pasiteisins. Taigi e, dabar pas mus yra sukurta darbo grupė, kuri e, parengė nemažai pasiūlymų, būtent kaip, kokie turėtų būti rezultatų rodikliai gyvendinant projektus. Ir čia mes kalbame su atskiromis valstybėmis narėmis. Uh, siekdami sukurti aišku pagrindą, e, būtent skirtą tikslų įvertinimui. Tai, kad būtų kiekybiškai galima įvertinti tikslus. Reikia nustatyti tam tikrus rodiklius ir kriterijus. Kitas dalykas, e, tai, e, tai reikia atsižvelgti įvairiuose projektuose ir regioninėje politikoje energijos taupimo, energijos veiksmingo panaudojimo aspektus. Ir iš esmės daug komisijos tarnybų nori, kad tai būtent jų sritis būtų privaloma, sakykime, kad būtinai atsižvelgtų tik į jų nurodymus. Tačiau aš sakyčiau kitaip, mes turime kurti pakankamai paprastą, bet veiksmingą sistemą. Ir, ir tie projektai, kurie, e, sakykime, aiškiai yra skirti taupyti energijai arba ją ja, veiksmingai panaudoti, arba, sakykime, skatinti tokios e, energijos gamybą. Tada tie projektai turi būti ypač akcentuojami. Ir aš e, manau, kad mes čia aiškiai sutarėme su valstybėmis narėmis, su regionais, būtent dėl tų projektų rezultatų. Ir mm, administracijos arba, e, sakykime, įvairius operatoriai turi aiškius kriterijus, kaip, sakykime, tie projektai turi būti įgyvendinti, kokiu tikslu siekiama ir jie gali tos projektus arba priimti, arba atmesti tuomet, remdamėsi aiškiais kriterijais. Ir reikės, tuomet atsižvelgia, sakykime, tos institucijos, ar projektas atitinka tam tikrus kriterijus ir gali tada aiškiai pasakyti, ar jisai atitinka finansavimo kriterijus. O dėl šito austriško požiūrio aš norėčiau pasakyti, kad iš esmės aš kreipiuosi į visus regionus, į visas valstybės narės, ne tik į austrus. E, tiesiog, kad būtų įmamasi e, tokių projektų, kurie būtų pragmatiški ir realūs. E, aš Iš esmės jau bendradarbiau ir anksčiau, to, šį klausimą spręsdamas su, su, su Europos parlamentu, supaprastindamas visą sistemą. Ir buvo nustatyta, kad, sakykime, tų naujų taisyklių, naujų nurodymų, kurios supaprastintų sistemą valstybės narės neįgyvendina, nes valstybėse narėse jų teisės aktuose tai neleidžiama. Reikia spręsti šį klausimą. Taigi, o dabar dėl šito e, sąlygiškumo, sąlyginumo, arba tam tikrų sąlygų, e, aš norėčiau pasakyti, e, kad tai reiškia, kad reikia tam tikrus sustarimus įgyvendinti per tam tikrą trumpą laiką. Mes taikome šį metodą todėl, kad, kaip žinote, įvairiose valstybėse narėse yra įvairių priežasčių, dėl kurių per vėlai įgyvendinami projektai. Todėl mes norime paskatinti tų projektų įgyvendinimą, pavyzdžiui, transporto, energetikos, aplinkos srityse. Ir aš norėčiau pasakyti, kad e, nedaugelį valstybių narių ir regionų yra svarbiausia priežastis, kodėl šitie e, projektai vėluoja, yra finansinės priežastis. Kitose tai yra kitos problemos, ne finansinės. Tai būtent e, nepatyrimas, pavyzdžiui, kartais yra tam priežastis, e, sakykime, arba, arba trūksta informacijos, kad būtų galima ilgus metus įgyvendinti tam tikrą projektą arba ilgalaikį projektą. Taigi šitas e, saliginumo principas tai, e, tai reikštų, sakykime, kad yra taikomi atskiroms konkrečioms valstybės narėms pritaikyti, e, pritaikyti metodai, kaip jos galėtų įgyvendinti projektus ir kokias priemonės galėtų taikyti. Ir, ir kad būtų paspartinamas pats projektų įgyvendinimas, nes e, tai būtų pašalinamas kokios nors kliūtis kurias mes greitai identifikuotume ir paskui pašalintume. Taigi, ir kad būtų išspręstos tokios, tokios problemos, kaip, sakykime, kaip, mm, sakykime, kam priklauso sklypas, kuriame bus pastatytas kažkoks įrenginys, arba kitos kliūtis, kurios trukdo įgyveninti projektą. Iš esmės, čia nėra toks dalykas, e, šis metodas, kad e, gerieji, pavyzdžiui, apdovanojami, o blogai nubaudžiami. Ne, tai iš esmės mes siekiame tikslingai paspartinti projektų įgyvendinimą. Na čia e, e, kitas dalykas dėl tų rezervų. Labai e, sunku iš, iš anksto pasakyti, e, kokios lėšos nebus panaudojamos. Ir tik tai e, po tam tikro laikotarpio pabaigos mes žinome, kokių dar lėšų reikės. E. Čia mes e, galvojame, kad kiekviename regione, sakykime, 2 procentai bus nustatyti pagal visus susitarimus tam tikras rezervas e, ir tai bus papildoma paskata imtis tolesnių priemonių. Thank you, Commissioner Lambert van Nistelrooy. Dėkoju, kolega van Nistelrooy. Dėkoju. Labai trumpai. Norėčiau e, grįžti prie keleto klausimų kurie kyla mums kaip frakcijai. Čia mes esame komitetas diskutuojantis regionų plėtros klausimus, tad mums kylantis pirmas klausimas būtų toks, ar galėtumėt aiškiau pasakyti, kiek bus priimta naujų reglamentų, kai bus siekiama jų dėka sanglaudos politikos 2020 tikslų, kaip jie atsispindi toje strategijoje, koks vyksta darbų planavimas. Antra, Norėčiau paklausti, kokia yra jūsų nuomonė dėl planavimo darbų decentralizavimo. Galbūt galėtumėte, pavyzdžiui, teritorijų atskiriems paketams e, suteikti papildomo postumio. Ar galėtumėte tarti keletą žodžių dėl to, ką sakė kolega Brander? Aš jau bent skaičiau tai, ką jisai sakė ir aš noriu paklausti, jūs turite kokią nuomonę apie tai. Kalbant apie ES 2020 strategiją. Kai ji buvo rengiama, ar buvo į nacionalinio planavimo darbus įtraukti regionai. Jeigu taip, tai kaip tai buvo padaryta? Manau, kad Lisabonos tikslus keliant buvo padaryta šiek tiek klaidų, buvo kartuomi įvairūs teoriniai dalykai, nepagalvant apie praktiką. Ar regionams buvo teikiama kokia nors specifinė informacija, regionams buvo numatyta uh, numatytas kažkoks pažangos specialios siekimas, kaip jie informuojami, kaip žiūrėjau nuo informaciją. Ačiū. Susaman, uh... E, iš esmės visi klausimai yra susiję tarpusavėje. Mes numatėme šios reglamentus. Tai, tai yra be, be, bendrai. E, tai yra bendrasis taisyklės. Ir e, tie reglamentai iš esmės apriepsiu kuo daugiau sričių susijusių su sankalbės fondais. ir tik tai toms sritims, kurios e, yra e, konkrečios arba specifinės, turėtų būti e, numatytos, numatytos konkretus atskiri reglamentai. Aš manau, kad keturi tokie reglamentai turėtų būti Ir mes jau e, dabar diskutuojame dėl to klausimo, kurį jūs jau minėjote. Tai būtent e, parengti reglamentą dėl teritorinio bendradarbiavimo, kur būtų kalbama apie tai, e, kad ši tema būtų aiškesnė ir kad ji matytųsi aiškiau. Iš esmės, tai galbūt nėra tas rytis, kurią mes čia apriektume labai smarkiai, bet puikiai tinkamas laikas įgyveninti tokią. Mm, tokį reglamentą, nes e, jau rūpiučio pirmą dieną bus patiktas e, reglamentas, būtent e, apžvelgiantis sąjungos politiką. Ir manau, kad bus tobulinami dar tie reglamentai, bus priimami nauji pasiūlymai. Ir aš manau, kad iš viso galbūt bus šeši reglamentai šioje srityje. Ir e, galbūt vienam reglamente bus aptariami sanglaudos e, fondo ir EDF e reglamentai. Tai yra, iš esmės bus pateiktos bendrosios taisyklės kurios aprieips pakankamai daug. Ir ten į tas taisyklės, jų taikymos rytį bus įtraukti netgi trys fondai. Kur, e, tose taisyklėse jie bus ir reglamentuojami. E, taigi aš prašiau regiono komitetą patarti man, e, kaip aš galėčiau planuoti savo darbus kad būtent, e, kad mes galėtume e, kartu spręsti e, daugia pakopio valdymo klausimus. Ir mes galėtume šios klausimus įtraukti taip pat į tas bendrasas taisyklės. Aš lauksiu jūsų pasiūlymų šią temą. Žinoma, E, gali būti, kad tai gali būti deklaratyvūs žodžiai, daugiau e, iš esmės nieko per daug konkretaus. Tačiau, bet kokiu atveju, tos taisyklės būtų įpareigojančios ir matytųsi iš jų, kaip regionai ir e, vietos savivaldos gali prisidėti įgyvendinant projektus teikiant pasiūlymus, bet to galima įtraukti, sakykime, ir pilietinės visuomenės atstovus į programų rengimą ateityje. E, regionų e, vadovybė paprastai kritikuoja mus, kad, sakykime, nacionalinių lygmenių jie nėra atstovaujami. Iš esmės aš norėčiau pasakyti, kad E, mes siekiame įtraukti visus į šį mūsų bendrą programavimo darbą. E, iš, iš mes turi būti atsižvelgta į visų nuomonės, visais lygmenimis. Ir aš norėčiau e, paprašyti jūsų, kaip Europos parlamento narių, kurie bendrauja su savo rinkėjais, kad jūs taip pat pateiktumėte tam tikrą grįžtamą informaciją iš savo rinkėjų, ką jie mano apie mūsų nustatytas programas, projektų reglamentavimą, ko jie siekia, kas juos jaudina, kai jūs kalbatės, pavyzdžiui, su vietos arba regiono atstovais. Tai būtent, kad e, regionai laikytų save e, projektų įgyvendintojais ir savininkais. Met betrekking tot de derde vraag heeft e, de commissaris. Kitas klausimas, ar komisaras mano, kad kalbant apie vietos regioninių administracijų struktūrų traukimą į darbus, viskas yra sklandu, ar viskas yra gerai? Ar yra kažkokių išskirtinių iniciatyvų? Ar tai yra, ir kiek tai yra susijęs su ES strategija 2020? Kas vyksta apskritai šioje srityje? Ar vyksta kažkas? Pirmiausia, aš manau, tai tiksliau tikiuosi, kad šitas dėrybų procesas prisidės prie didesnės integracijos regionų ir vietos atstovų į apskritai programų kūrimą. Antra, vis dėlto reikia atsižvelgti ir į realybę mes e, su valstybėmis narėmis e, e, diskutuojame, tačiau dėl tradicinių skirtumų, sakykime, yra tam tikrų prieštaravimų ir tam tikrų netitikimų, pavyzdžiui, sprendimų prieimimo procese. Pavyzdžiui, dėl konstitucinių suvaržymų arba dėl tradicijos. E, regionai ne visada gali nacionaliniu lygiu būti gerai atstovaujami. Taigi, ir šiuose srityse iš esmės taikomi pagrindiniai tikslai regioninės politikos. Tai būtent sumažinti skirtumus tarp regionų, tai būt, kad e, valstybės ir regionai, kurie kenčia didžiausią nepriteklių, gali, galėtų taip pat lygiai verčiai dalyvauti tose diskusijose ir dėrybose. Aš stengiuosi, kad mūsų tarnybos, tiksliau mano tarnybos, e, visada atsižvelgtų į tai. Žinoma, aš negaliu garantuoti, kad e, valstybės narės e, spręs tas problemas taip, kaip mes to pageidaujame. Tačiau bet kokiu atveju mes stengiamės, kad bent jau reglamentuojami būtų tie procesai. Ja, dank, uh, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone komisijos nariai, aš jau minėjau tai e, kelis kartus. E, tačiau per pastarąjį e, posėdį mano komitete, aš skirpiu dėmesį į tai, kad yra labai smarkiai koordinuojamas kaim, kaimiški regionai ir kaimiškos vietovės sąjungos politikos srityje ir iš esmės yra dvigubas finansavimas skiriamas kaimo vietovės e, per kelis fondus, tai, tai Anglos fondas, tai, tai e, sakykime, ir koks nors kitas fondas skirtis kaimo vietams finansuoja. Taigi mes turėtume iš esmės nustatyti geresnius e, prioritetus ir koordinuoti geriau mūsų politiką, sakykime, regioninę politiką su žemės ūkio politika, kad nebūtų per daug skiriama lėšų vienam tikslui. O jūs, e, sakykime, nes, nesakėte savo argumentuose, kad, kad kaimo vietovės bus kažkaip atskirai koordinuojamos su regioninė politika. Nes e, iš esmės mes turime atsižvelgti į mūsų, biudž į mūsų biudžetą. Ar bus skiriama pakankamai lėšų, ar jos tinkamai naudojamas. Aš nežinau, e, kaip buvo anksčiau sakyta, Tačiau aš nepri, nesutinku su tuo, ką Jūs pasakėte. E, iš esmės e, to net nelabai gali būti. Čia e, Jūsų minėtame komitete buvo, buvo kalbama apie bendrą strateginį požiūrį arba bendrą strateginę struktūrą. Ten, bus, ten buvo kalbama apie žemės ūkį, žvejybos politiką, struktūrinę politiką, Europos socialinį fondą. Ir mes, keturi komisijos nariai, įsipareigojome vykdyti, tiksliau apibriežti bendrą strateginę struktūrą. Kaip mes galime panaudoti e, įvairių fondų lėšas vienam tikslui. Ir tai kaip mes galime koordinuoti šių lėšų skirimą. Nes būtent mes siekiame irgi, kad nebūtų vienam subjektui skiriamas dvi išmokos iš skirtingų fondų. Čia mm, regio ir agri generaliniai direktoratai taip pat e, tarėsi šio klausimu e, Iš esmės, ten irgi yra nustatyta, kad, pavyzdžiui, regioniniai politikai skiriamos lėšos ir skiriamos dar ir žemės ūkiui skirtos lėšos tiem patiems subjektams. Aš manyčiau, kad, e, e, kad tokiu atveju reikėtų vis dėlto atskaitomybę pagerinti Ir manau, kad reikia e, atidžiau pasigilinti į šiuos klausimus. Negalima iš, iš vieno, projekto faktiškai finansu, e, vieno projekto faktiškai finansuoti iš dviejų fondų. Ir mūsų tikslas turėtų būti toks, kad, e, sakykime, kaip nustatyti tą bendrą kryptį, koordinuotą kryptį. Čia mes ir diskutuojame, iš esmės ir komisijoje šiuo klausimu. Tačiau ačiū už tai, kad atkreipėdėmėsi man tai. Äh, dar noriu paklausti, šitas, e, šita bendra e, strateginė struktūra, kaip jinai yra susijusi su e, apskaitai bendraisiais reikalavimais? Nes galbūt reikėtų dar kokio bendresnio reglamento, kuris apskritai būtų, apimtų visas taisyklės. Ich habe mich da immer versucht, an die Spitze der Reformbewegung zu. Iš esmės, Aš bandau spręsti šį klausimą. Ir, kaip, kaip žinote, į Romą ne per vieną dieną pastatyta. Mes e, e, šitoje bendroje strateginėje struktūroje, bent jau pirmiausia, bandome e, rasti bendrą sutarimą, kas ką daro ir kaip pasidaliname užduotis. Ir kaip visa tai vyksta praktikai, praktiškai ir kaip įgyvendinamas šitas reglamentas. Uh, Žinoma, mums pavyko pasiekti tam tikros pažangos, siekiant užtikrinti, kad būtų, e, sakykime, apibrieštos kompetencijos. Ir aš manau, kad e, vėliau e, mes reguliuosime šią sritį dar smarkiau, tai būtent koordinavimo sritį. Nes iš esmės nustatyti tikslą tai to dar neužtenka. E, neužtenka tik tai tikslo nurodyti reglamente, nes jeigu mes pilni gerų norų šitą, tačiau reikia praktiškai kažkaip pažiūrėti šį reikalą. The... Dėkoju. Dėkoju kolegoms. Arvoisa puheenjohtaja ja kiitos. Ačiū, ponė pirmininkė. Ačiū komisarui už tai, kad atvykote į mūsų posėdį. Mano pirmas klausimas būtų susijęs su gebėjimais bendratarbiauti. Kas atsitiks su lėšomis, kurios nebus panaudotos? Ar tuos fondus bus galima perskirstyti kažkaip? Ar galima būtų tas lėšas paskirti tiems, kurie geriausiai darbuosi strategijos 2020 linkme? Ką manote apie rodiklius? kuriuos galima būtų įdėkti tam, kad būtų galima matyti, kaip veikia strategija 2020. Kai dėl Interreg programų, tuo programavimo laikotarpiu mes pastebėjome, kad problemų būta. Stengiamasi išsiaiškinti, kokio požiūrio reikėtų laikytis kito planavimo laikotarpiu. Reikėtų atsižvelgti į specifiką e, atskirų interreg programų. Ir mano klausimas paskutinis būtų toks. Jis yra susijęs su 74 straipsniu. Mums yra sakoma, kad um, artimiausių planavimo ar programavimo laikotarpių kalnuotos zonos ir salos bus tie regionai, kuriems bus skiriama daugiau dėmesio, bus numatytas specifinis finansavimas jiems. Ar, ar tikrai, ar taip ir bus? Dėkuoju. Zur ersten Frage. Dabar dėl pirmojo klausimo. Mes dabar susidurime su tokia situacija. kad e, programavimo procesas iš esmės vyksta netgi e, po, po programos pasibaigimo. Uh, kai kuriams programos, kai kuriems projektams, e, pavyzdžiui, kuriems buvo pabaiga e, projekto numatyta 2006 metais, jie baigsis tie projektai 2012 metais. Tai iš esmės tie projektai e, tęsiasi pakankamai ilgai, nes reikia išnaudoti visas lėšas, kurios skirtos tiems projektams, o tai kartais užtrunka. Ir čia matosi, kaip tie pinigai yra panaudojami. Ir aš manau, kad e, ir dabartiniam programavimo laikotarpiu bus tas pats, ir ateityje bus tas pats. Ir čia mes e, e, iš esmės dabar turėsime apsvarstyti tam tikrus biudžetinius apribojimus. Tačiau jeigu, pavyzdžiui, nebus panaudotos tos lėšas, mes galėsime tai tik tai numatyti tik po projekto pabaigos ir tada tik galėsime nustatyti, kad galima perskaityti tas lėšas kitiems projektams. O čia e, dabar iš esmės mes stengiamės, kad būtų parengti tam tikri e, rodikliai, kurie ne tik tai būtų įrašyti popierioje, bet kad jie iš tikrųjų būtų vertingi, būtų e, praktiškai pritaikomi ir apskaičiuojami visoje Europoje, kad būtų bendras standartas tokių rodiklių taikomas visoje Europoje. Uh, Tai būtent e, atskiruose srityse jie būtų svarbus, tai e, energijos, e, pavyzdžiui, taupaus naudojimo ir aplinkos srityse. Dabar Interreg programuose aš manau, bus specialios taisyklės, specialūs reglamentai, nes mes turime laikytis proporcingumo principą Ir čia e, per artimiausias savaitės ir mėnesius mes intensyviai padiskutuosime apie tai, kaip atrodytų šios taisyklės. O dėl paskutinio klausimo, jo dabar taip yra ir ateityje, e, taip, taip bus. Yra tam tikros taisyklės e, retai gyventams vietovėms pavyzdžiui, Skandinavijos šalių šiaurėje, jūs teisingai čia nurodėte, kad jau šiandien, jau sutartyje e, tai yra numatyta ir užtikrinta. E, bet bet kokiu atveju e, įvairios programos leidžia atkreipti į juos dėmesį ir taikyti tam tikras projektus kalnuotoms vietovėms, čia jau buvo 2008 metais numatyta, arba e, saloms taikyti tam tikras e, taisyklės ir e, specialų finansavimą. Nes būtent tie regionai, kurie yra retai apgyventi, yra dalys didesnių regionų Ir, pavyzdžiui, finansavimas, kuris bus skirtas tam regionui, e, jisai gali būti e, nukreiptas, sakykime, konkrečiau į jo atitinkamą dalį, tai yra į salą, pavyzdžiui. Merci, euh, euh, Ačiū, ponė pirmininkė, ponė komisarė. Ačiū, kad atvykote į mūsų posėdį. Turiu du klausimus. Pirmasis būtų susijęs su kūrybos pramonė. Ar komisija e, mano, kad tai turėtų būti vienas iš vystimusi politikos svertų ir kaip būtų galima tai padaryti. Trečiasis tikslas, tai būtų, su to būtų susijęs mano klausimas. Mes konstatuojame, jog atsiranda vis daugiau programų, vystosi makro regionų idėjos. Iš čia aišku kils visai lė projektų ir veiklos. Mano klausimas būtų dvigubas. Ar artimiausių e, planavimo laikotarpių komisija mano, kad reikia padidinti lėšas skiriamas trečiajam tikslui ir antra, ar galima būtų taip pat pritaikyti atskiras priemonės, būtent šiam tikslui plėtoti ir atskiroms politikoms pritaikyti. Ačiū. Hab, uh, Iš esmės dėl tos uh, kultūros pramonės, ką jūs čia turėjote omenyje, Aš ne, negerai, ne, neįtin supratau. Uh, was, uh... Klausimas uh, buvo susijęs su kultūros pramonė, ar ne? Dabar yra rengiamas kultūros komitete iniciatyvinis pranešimas, mes dėl jo diskutavome vakar, dėl nuomonės pateikimo pra, e, kultūros sektorius yra tas, kuris e, turi takos ir ekonominiam e, veiklai, nes turima visai lė paveldo, galima pateikti visai lė kultūrinių produktų, tokių kaip filmai ir panašiai ir panašiai. Mano supratimu visą tai padeda plėtoti regionų identitetą. Tai taip pat galėtų būti regionų vystimus potencialas. Ar planavimo darbus vykdant buvo atsižvelgta į tuos būtent aspektus. Ir ar artimiausių planavimo laikotarpių gali būti labiau atsižvelgta į šiuos aspektus, ar planuojama juos dar labiau išplėtoti. Mes manome, kad e, kultūros šitie svertai padėjo sukurti daug darbo vietų ir plėtotis regionuose. Tad būsim skirma papildomai dėmesio. Ačiū. Na, iš esmės tai bus įtraukta į e, mažų ir rytinių įmonių skatinimą, bent jau šią sritį. Ir čia tai galėtų būti puikus pavyzdys šitą kultūros pramonę, kaip sudaromas tam, tam, tik, e, tam tikros grupės arba e, klasteriai atskiruose regionuose, kurie bendradarbiauja tarpusavėje. Nes, pavyzdžiui, ir rengiami festivaliai kai kuriuose regionuose ir e, kuriuose kultūros klausimas yra labai svarbus. Pavyzdžiui, ten kuriami filmai. Mes Europoje turime kelis regionus, kurie jau praktiškai daugiausia dėmesio skiria filmų pramoniai. Ir ten kuriame labai daug filmų. filmų. Ir ten e, kviečia, kviečiamos kitos valstybės e, dalyvauti uh, E, filmų kūrimo procese arba patiems kurti filmų šiame, šiuose regionuose. Ir aš manau, kad ateityje tokia veikla turėtų būti skatinama. Tai būtent e, e, skatinant tokį, tokią išmanėją specializaciją, aukštųjų technologijų specializaciją. Iš esmės, teritorinis e, bendradarbiavimas e, trečiame ramstyje e, turi ne tik tai būti išlaikytas, bet ir skatinamas. Tačiau reikia būti realistais. Reikia žvelgti ir į biudžetą. 2,5 procentai ten apie 8 milijardus eurų yra skiriama tai, tai sryčiai. Ir čia, iš esmės regioninė politika nėra tokia visagalė, negali visko paskatinti. Tačiau, bet jeigu mes padidinsime e, savo dalį, sakykime, bendrajam ES biudžete, mes negalėsime vis tiek finansuoti visų teritorinio bendradarbiavimo programų. Todėl aš manau, kad e, mūsų e, projektai būtų e, skirti tam, kad teritorinis bendradarbiavimas būtų vystomas, nes e, jau dabar, dabar smarkiai bendradarbiauja ir intensyviai įvairūs regionai, ypač kaiminiai regionai. Taigi vystamos netgi makro regioninės strategijos. Ir, pavyzdžiui, planuojant programas, Pavyzdžiui, kai kurie regionai atsižvelgia į tai, kad, sakykime, bendradarbiavimas gali būti skatinamas ir įtraukia, sakykime, į savo biudžetus arba į savo projektus ir šį aspektą. Tai yra teritorinio bendradarbiavimo aspektą. E, tai būtent tie regionai, kurie jau yra užmesgę kažkokius ryšius su kitais regionais arba kurie stengiasi ir bandys bendradarbiauti su kitais regionais. Vadinasi, mes galime, turime lėšas e, tikslingai panaudoti tokia, tokiam teritoriniam bendradarbiavimui ir geriau, efektyviau juos e, panaudoti, tas lėšas. Ir planuojant e, veiklą regionuose jau galima būtų atsižvelgti į teritorinį bendradarbiavimą ir, sakykime, numatyti tam tikras lėšas jau biudžete iš anksto. Gerbiami kolegos, norėčiau pasakyti labai svarbų dalyką. Ne visada to prašau, bet šį kartą labai noriu paprašyti. 17 žmonių užsirašė kalbėti. Jeigu norime sulaukti komisaro atsakymų, turime, turime kalbėti nelgiau kaip minutę pateikiant klausimą, kad komisaras galėtų gauti dvi minutės į klausimą atsakyti. Priešingų atvejų sąrašas e, liks tik pusiau. E, Sąrašė lyg žmonių, kurie negalės pasisakyti, pusė tų žmonių. Dėkoju, ponė komisarė. Ačiū, kad atėjote į mūsų posėdį. Komisijoje ir taryboje vyksta diskusijos dėl infrastruktūros paketo finansavimo. Mes rengiame naują europinį paketą šios rytyje. Turime e, šioje srityje naują požiūrį, kuris yra skirtingas nuo ankstesnio. Dabar mes kalbam apie naują galimą finansavimą. Yra tokių žmonių, kurie pasisako, pavyzdžiui, už naujų priemonių dėgymą. Tai būtų tos priemonės, kurios būtų sukurtos būtent to paketo finansavimui. Tačiau yra tokių šalių, kurios, pavyzdžiui, pasisako už testinumą, kurios norėtų, kad sanglaudos biudžetas būtų išlaikytas toks kaip dabar. O ką jūs apie tai manote? Mano šalis, pavyzdžiui, pasisako už testinumo principą. Ačiū. Dziękuję bardzo. E, Karen Kadenbach. Karen Kadenbach. Pone Kalenbach. Uh, Im Prinzip ganz kurz. E, aš tik tai trumpai paklausiu. E, iš esmės dėl mokslinio tyrimo. Kokiu būdu kokiu būdu numatyta yra strategija Dunojaus sričiai, kalbant apie kūrybinės iniciatyvas ir kokios struktūrinės lėšos yra numatytos e, šiam regionui. Ačiū, Herbatas Vinkleris. Tik tai kelis trumpus klausimus užduosiu. Pirmas klausimas, tai Europos e, komisija kalba apie penktąją e, sanglos ataskaitą kalba apie kelis prioritetus e, pažengusioms valstybėms ateityje. Aš manau, kad tai yra tikrai e, gera idėja, kad su, turėtume suderinti tos prioritetus su 2020 strategija. Tačiau kokios tos valstybės prioritetus nustatė? Kaip e, galima atsižvelgti, pavyzdžiui, jų tam tikrus demografinius aspektus, geografinius aspektus ir kitus prioritetus? Ir kitas klausimas. E, Čia iš esmės daugiau prašymas dėl e, tam tikro teisėtumo, nes mes turime e, atsižvelgti į tai, kad e, programavimas iš esmės būtų nustatytas toks, kad užtikrintų teisinį tikrumą, ypač reglamentuojant įvairiuose reglamentuose šitą programavimą. Dabartiniam Pavyzdžiui, e, programavimo laikotarpyje atsiranda netikėtų pakeitimų e, reglamentuose, todėl atsiranda tam tikras neužtikrintumas, ar gaus, sakykime, tam tikri projektai lėšas ar ne. E, toliau. Panas Petruliu. Ačiū. Aš norėčiau pakalbėti vėl to apie tos regionus, kurie yra netoli išorinės ES sienos. Žinote, kad tie regionai ypač yra vargingi. E, ir jie yra rytų Europoje. Ir norėčiau sužinoti, ar jūs skirtumėte tam tikrą mm, specialią politiką, sanglaudos politiką, specializuotą tiems regionams. Ir kokias priemonės e, taikytumėte. E, ir ką numato Europos komisija, kad būtų remiami tie regionai ir programavimas bei projektai tose regionuose. Dabar dėl, Lenk, dėl Lenkijos kolegės klausimo. Iš esmės e, yra tokie svarstymai, kai mes galėtume patenkinti poreikius, e, ypač susijusius su infrastruktūra. Taip, žinoma, yra tokie svarstymai, e, pavyzdžiui, oro projektai galėtų būti finansuojami, kurie būtų skirti dideliems e, infrastruktūros projektams finansuoti. Iš esmės aš e, neprieštaraučiau, jeigu e, tie projektai, pavyzdžiui, būtų pateikti tinkamai teisiškai parengti ta, ir kad jie būtų gyvendinami, nes jie sustiprintų ir visą regioną. Visada kalbama apie finansavimą, bet svarbu ir tai, kad projektai būtų tokie, e, kad jie būtų vis dėlto rengiami realistiškai, atsižvelgiant į realias praktinės sąlygas. Ir būtent transporto projektuose yra būtina, kad tie projektai būtų realūs. Ir čia aš sutinku su uh, kitu kolega, kad uh, susisiekimas, e, sakykime, tose srityse, kur, pavyzdžiui, geleži, iš, iš geležinkelio reikia e, pereiti į kelių transportą arba į oro transportą. Tai yra tos šitos sąveikos visos tarp skirtingų transporto rūšių būtų labiau plėtojamos. Be to, TNT e, projektą taip pat reikėtų kažkaip įterpti į regiono infrastruktūros poreikių tenkinimo sritį. Ir be to, infrastruktūros projektai susiję ir, su, pavyzdžiui, su m, mm, aprūpinimo energija sistemomis. Todėl visi tie projektai yra pakankamai susiję tarpusavėje. Mes norime sukurti tarsi kokį išmanų į tinklą taip, infrastruktūros, kur būtų susijęs įvairios transporto rūšys ir energetika. Kitas dalykas, dabar e, Dunojaus srityje yra e, numatytas, numatyti įvairius projektai. E, dėl finansavimo dar reikia pasitarti. Tačiau bet kokiu atveju mes turime tam tikrus projektus numatę. Ir iš esmės finansavimas gali būti skirtas, bet reikia ir tinkamai panaudoti tas lėšas. Čia norėčiau pabrėžti. Dar vienas dalykas, tai Jeigu mes norime jau įgyvendinti regioninės politikos projektus, tai e, iš esmės beveik 90 procentų tų projektų atitinka ES 2020 strategiją. Ir vadinasi, jie atitinka praktiškai visus kriterijus ir reikia tik tai pasirūpinti, kad e, tos lėšos būtų tinkamai panaudojamos ir būtų matyti rezultatas. Kad piliečiai bent jau žinotų, kas vyksta ir kas yra kūriama už ES lėšas. Čia, čia iš esmės e, galima tai palyginti, sakykime, su daržo laistymo, e, su laistytuvu arba su didžiulė gaisrininko žarna. Su laistytuvu yra tikslingiau ir ir geriau pataikyti, sakykime, į tikslą. Ir čia yra labai svarbu tai įgyvendinant ypač projektus, kad galima būtų įvertinti po septyniarių metų, pavyzdžiui, e, kiek mes investavome ir kokie yra rezultatai tų mūsų investicijų. Ir tos investicijos turi būti koncentruotos į tam tikrus regionus, tam tikras sritis. Galbūt reikia papildomų lėšų. Tačiau e, E, regionams irgi yra svarbu, kokius prioritetus e, jie pasirenka ir kokie apribojimai taikomi tiems regionams, pavyzdžiui, finansuojant atitinkamus projektus. Iš esmės, e, dabar dėl šito stabilumo, tai mes irgi remiame stabilumą, sakykime, mes susidurime su tam tikrais atvejais, kai e, mūsų lėšas panaudojamas ne taip, kaip mes tikėjomės. E, ir, tačiau tai nustatome tik tai tada, kai projektai beveik, beveik pasibaigia. Tai bet kokiu atveju yra mokymosi procesas, mes irgi mokomės iš tų savo klaidų. Mes e, atsižvelgėme, pavyzdžiui, ir ir į finansinius klausimus sprendžia institucijų nuomonėm, nes jos turi didesnį patirtį, ypač, e, sakykime, taikant laikinasias priemonės. E, ir atsižvelgiama taip pat į tas sąlygas, kurios būtų reikalingos, jeigu mes norime nustatyti bendrą europinę strategiją regioniniai politikai. Ir ateityje būtent mes ir taikysime šitą kompleksinį požiūrį, žvelgdami į visus aspektus. Uh, Ir čia, kaip kolega Fiulė jau sakė, yra įvairios programos, e, kurios e, sunkiai įgyvendinamos, nes e, jų struktūros yra per, per sudėtingos ir, sakykime, ir jos netinka realybės. Mes norime to, tas kliūtis pašalinti, kad projektas būtų e, realiai įgyvendinamas. Ir čia mes turime bendradarbiauti su regionais. E, čia iš esmės e, galima bendradarbiauti ir su tomis valstybėmis, kurios yra e, kitoje sienos pusėje, taip sakant, bet bendradarbiauja su tais mūsų pasienio regionais. You, Ernst, Ačiū komisijos nariui Kornelija Ernst. Ačiū už teiktą galimybę uh, pasidalinti nuomonėmis su panu komisijos nariu. Ir labai malonu, kad iš tikrųjų atsakome taip išsamei. Aš turėčiau kelis klausimus. Pirmas klausimas yra susijęs su bendrojo finansavimo tema. Akivaizdu, kad bendras finansavimas turi būti likti esminiu elementu e, e, projektų finansavimo. E, jūs sakote, kad dydis to bendrojo finansavimo turėtų būti peržiūrėtas. Aš manau, kad pas, mūsų paskutinės diskusijos mes apie tai jau kalbėjome, bet vis dėlto galbūt konkretesnių kažkokių yra pasiūlymų, koks dydis turėtų būti bendro finansavimo. Kitas dalykas e, dabar dėl fondų panaudojimo, dėl naujų finansavimo priemonių. E, manau, kad tai yra įdomi tema. Mes žinome iš kai kurių valstybių, iš federacinių žemė, pavyzdžiui, Vokietijoje, ir tos priemonės yra visai neblogai panaudojamos. Ir, e, ir tos lėšos būtent jie tarsi yra atskiri mažyčiai fondai. Ir kaip e, jūs manote, e, kaip tos priemonės gali būti išplėstos arba e, pakeistos, sakykime, ir ką jūs galėtumėt pasakyti apie tas finansavimo priemonės. Ačiū, Elizabeth Šleter. Labas rytas, panio komisijos nariai. Pirmiausia, norėčiau padėkoti už tai, kad taip e, puikiai e, dalyvaujate diskusijoje, kad tiek daug konkretaus pasakėte ir jau galima dabar įsivaizduoti, kur, kur link krypsta regioninė politika. E, norėčiau pasakyti, kad norėčiau pasveikinti jūsų puikių pasakymų vakar, nes per 15 metų jūs esate pirmasis komisijos narys, kuris vis dėlto tiek daug pasakė apie regioninę politiką ir sąjungos politiką. E, ir e, šitas jūsų pranešimas, jisai jau, kaip dabar e, matyti, įsitvirtino ir komunikate, ir galbūt jisai bus panaudotas ir reglamente. Ir čia jūs kalbate apie tam tikrus prioritetus, kuriuos taiko valstybės narės. Ir kalbate apie išteklius. Apie tam tikrą našumo rezervą taip pat jūs kalbate. E, e, iš esmės, ir kaip jūs norite pasiekti, kad e, visa tai padėtų pagerinti mūsų projektų gyvenimą? Janai Albrechtai, ponia komisijos nariai, aš turiu kelis klausimus. Tai yra, vienas yra su jie su politinėmis priemonėmis. Lietuvių vertėjai norėtų pasitirauti, ar reikalingas kam nors vertimas į lietuvių kalbą. Jeigu taip, prašom atsisukti ir duoti mums ženklą. Mes esame kabinoje numeris 15 ties pirmininkaujančiais. Kitoje pusėje lygiai kur pirmininkaujantis. Prašome duoti mums ženklą, jeigu kažkam reikia vertimo į lietuvių kalbą. And uh, inclusive, which I think is correct. So, is it over this tendency to close the cohesion into the inclusive growth, which is a big mistake, I hope? So, the second uh, question is about agenda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 dear colleagues we, the voting time is, has come. we have long and difficult voting so please take your seats and we start the votes. can we start checking the, whether the cards function? Lietuvių vertėjų kabinetai raujasi ir salėje yra posėdžio dalyvių, kuriems reikalingas vertimas į lietuvių kalbą.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 das ist abgesprochen mit allen äh, Bericht, äh, Schattenberichterstattern und Antragstellern und ich denke, das ist eine sinnvolle, ein sinnvoller Kompromiss. I think that's an extremely important amendment because that just avoids, we avoid the risk uh, and a trap in which we could get into. Yeah. Okay, so who is, so now what we vote? We vote, we vote this paragraph 19, paragraph 19 as, amended, as amended, as amended by now. Constanze Kloll right now. So who's in favour? Yes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 hay trenes, no hay transporte, es muy difícil que llegue el, el turismo a Orlando, una apuesta decidida por el tema de la conectividad. Muchas gracias. Thank you very much. Uh, Rosa, do we have the colleague from ALDE Group, the shadow rapporteur? You would speak for her. Okay, so Rika Manner, please. Okay, thank you, uh, Chair, dear Rapporteur, dear colleagues. First, I would like to, to thank our Rapporteur for, for the very good opinion uh,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 which will show the profile and indicate the quality of the products and services. this would also help to enhance our tourism sector and image. thanks. Thank you uh, very much. Madame Irigoyen, please. Sí, buenos días. Muchas gracias, señora presidenta. Quiero felicitar, en primer lugar, al, a mi colega, el señor Carona, por su excelente proyecto de opinión